pareiškimai dėl frakcijų įkūrimo bus perduoti parlamento pirmininkai. Mėly kolegos, norėčiau Jums pranešti, kad visi aktai susiję su narių išrinkimo paskelbimu, kurie turi mm, būti pateikti pagal 183 rinkimų akto straipsnį, buvo pateikti. Taip pat noriu Jums priminti, kad Visi nariai, apie kurių išrinkimą buvo parlamentui pranešta, pagal darbo taisyklių trečios straipsnio antrą dalį turi pateikti pareiškimą raštu, jog jie neina jokių kitų pareigų, kurie nėra suderinami, nesuderinami su Europos parlamento e, pareig, parlamentaro pareigomis, kaip yra nurodyta rinkimų akto septintajame straipsnėje ir gali vykdyti savo mandatą. Jeigu narys yra pateikęs šį pareiškimą, tai pagal darbos taisyklių, trečios straipsnio antrąją dalį, jis gali e, dalyvauti parlamento bei jo institucijų darbe, kol jo įgaliojimai dar nėra patikrinti ar kol nėra baigtas mandato užginčymo procesas. Todėl aš paraginu 11 narių, kurie dar nėra pasirašę interesų konflikto deklaracijos, nedelsiant šią deklaraciją pasirašyti. Šį ryt pagal mūsų darbo